So dear colleagues, good afternoon. Mėly kolegos, laba diena. Norėčiau siūlyti patvirtinti darbo tvarkę. Ji trumpa, nes, kaip žinia, šios diskusijos e, buvo, ši, buvo numatytos buvo diskusijos e, pinigų politikos klausimų su ponu Dragiai, dabar jos atidėtos Liepos 9 dienai, tai dėl tos priežasties e, tokia susiklosti nelabai prasta situacija. Ir tik vienas klausimas liko darbo tvarkėje. Taigi aš norėčiau pasveikinti ir svečius. Tai yra kolegos Vaicekerio svečiai. Jakopo Vancekerio. Sveiki atvykę į Europos parlamento ekonomikos reikalų komitetą. Toliau turiu pranešti apie tai, kad sėkmingai vyko tarp institucinės dėrybos. Kaip žinia, gegužės 30 dieną ekonomikos reikalų komiteto dėrybininkų komanda pasiekė politinį susitarimą su taryba ir komisija dėl pasiūlymo dėl ECN plus direktyvos. Tai yra konkurencijos sistemos stiprinimas, suteikiant daugiau galių nacionalinėms konkurencijos tarnyboms. E, trečias ir paskutinis trilogo posėdis, jame buvo kalbama apie baudas ir taip pat tuo apie tai, kaip jos bus skaičiuojamos ir taip pat vyko ir ankstesnis trilogo posėdis gegužės 14 dieną dėl taip vadinamojo cooling off laikotarpio. Vestager komisijos narė lankėsi visose trilogo posėdžiuose, kai buvo paprašyta pranešėjo ir vertinimas dėl tarpinių priemonių uh, bus pateiktas po to, kai bus perkelta direktyva. Aš suprantu, kad oficialus bus komisijos paskelbimas ir bus atliktas techninis darbas tam, kad būtų pabaigtas tar... tekstas, dėl kurio susitarta. Koreper turėtų birželio 20 dieną pasiekti lai... tarpinį susitarimą ir su mumis bus toliau konsultuojamasi dėl to susitarimo tinkamų momentų. Aišku, tai buvo labai svarbus trilogo posėdis, bendro sprendimo prieimimo procedūra buvo taikoma, nes tai yra konkurencijos rytis. Ir, ir aš norėčiau pasveikinti, pasveikinti pana Švabą, pranešėją ir visus dėrybininkus, jų visą komandą. Ir taip pat sekretariato narius, politinius patarėjus, kurie prisidėjo prie šių pozityvių dėrybų. Dabar perėsime prie vienintelio darbo atvarkės klausimo. Ir tai yra nuomonė, kuri bus pristatoma, jos projektas tiksliau, komisijos pasiūlymui dėl finansinio struktūrinių reformų rėmimo programos paketo padidinimo ir jo bendrojo tikslo pritaikymo. Kaip žinote, nesame šimtų procentų patenkinti tuo, kad atsakingasis komitetas šiuo atveju yra regi komitetas ir nuomonė buvo mums patikėta parengti, aš esu pranešėjas ir aš kalbėsiu trumpai, nes aš daugiausia kalbėsiu apie tris klausimus savo nuomonėje. Pirmiausia, gal trumpai pristatysiu tai, apie ką eina kalba. Šis pasiūlymas yra komisijos paketo dalis. 17 metų gruodžio mėnesį komisija paskelbė savo paketą dėl, daugiame, e, dėl Europos pinigų sąjungos. Bandoma e, pakeisti reglamentą dėl struktūrinės reformos paramos programos ir kad būtų padidintas finansinis paketas ir, ir pakoreguotas bendrasis tikslas, kad būtų galima įtraukti ir paramą šalims, kurios nori įsivesti eurą. Kaip žinia, komisija siūlo sustiprinti biudžetą 80 milijonų eurų laikotarpį nuo 19 iki 20 metų. Tai aišku yra ypatinga, nes pagal komisijos patitą vertinimą programa buvo sėkminga, buvo daug paraiškų gauta iš valstybių narių, taigi tų prašymų vis daugiau pateikiama ir tai yra toks tarpinis pasiūlymas, nes dabar komisija siūlo uh, visapusišką priemonę, kad būtų galima paremti reformas plačiau pagal pinigų sąjungos paketą. Taigi šią prasme, aišku, tai, ką aš siūlau savo nuomonėje, tai irgi yra susijęs su tais dviejais metais ir konkrečių pratesimu. Ir dar tokia nauja savoka, kuri yra labai svarbi mano vertinimu, kalbant apie priemonės kitai kadencijai, būtent mano pas, pakeitime yra minimos, aišku, sutartys, ES tikslai, tai jau atsispindi ir pagrindinėje struktūrinių reformų paramos programoje, bet aš tai kartoju ir pakeitimo tekste. Na, o mano pagrindinis pasiūlymas yra susijęs su trimis elementais. Pirmiausia, tai, kad mano manimu reikia išplėsti tą struktūrinių reformų savoką, kad būtų galima daugiau dėmesio skirti šiai savokai, ją padaryti labiau tikslinę ir kalbėti ne tik apie kaštų mažinimo priemonės, bet taip pat ir apie reformas, kuriomis gerinama socialinė sanglauda ir taip pat remiamas tvarus augimas ir aplinkosaugos prasme ir socialiai tvarus augimas yra skatinamas. Taigi tos savokos, struktūrinio formų savokos išplėtimas irgi buvo numatytas tuo met, kai buvo uh, patvirtintas socialinių teisų ramstis ES, tai yra labai svarbu, kad tie dalykai atsispindėtų ir šioje priemonėje. Antras dalykas, antrasis elementas, aš primiktinai pabrėžiu, kad finansinis paketas neturėtų būti didinamas perskirstant sanglaudos fondų, fondų lėšas. Man atrodo, tas principas nėra geras, kalbant ne tik apie šią konkrečią priemonę, bet apskritai pinigų sąjungos konkrečios priemonės per kitą daugiametę finansinę programą neturi būti skiriamos per perskirstimą, bet turėtų būti numatomi konkretūs ištekliai. Dėl to bendrai parlamentas e, siekia kur kas didesnių ambicijų nei taryba ar komisija, nustatant e, tą bendrai daugiametės finansinės programos finansų skaičių. Uh, Juolab, kad pinigų sąjungos priemonės yra finansuojamos dažnai apkarpant sanglos politikos finansavimą ir tai nėra priimtina. Tai mes tokio bendrojo principo irgi laikomis. Ir toliau yra pateikiamas pasiūlymas būtent numatyta yra galimybė ekspertus numatyti valstybėms narėms, tai būtų nepriklausomi ekspertai, kurie būtų atrenkami uh, sutikus e, naudos, šalims naudos gavėjoms. Taigi tai apie tai kalbama konstatuojamosiose dalyse. Tai yra labai paprasta, trumpa nuomonė, o dabar norėčiau suteikti žodį šešėliniams pranešėjams iš EPP Ivana Maletič, po to Burkhard Balts. Burkhard Balts pirmas. Um, Ivana Maletič. Um... Pirmininkė Ivana Maletič šiandien turėjo būti Kroatijoje, todėl jį paprašė kalbėti manęs jos vardu, nes yra mūsų frakcijos šešėlė pranešėja dėl šio pranešimo. Kaip teisingai pastebėjote, reglamentas numato struktūrinį reformų rėmimo programą 2017 gegužę patvirtinta ir programa numatyta nuo 17 į 20 metų ir jos įgyvendinimui skirta 142 milijonai eurų. Atsižvelgiant į tai, kad iš valstybių narių sulaukta prašymų par, paramai šios programos e, sulaukta kelis kart daugiau prašymų e, nei, numa, nei, nei programai skirtas biudžetas antrus metus, nuspręsta padidinti tą biudžetą 80 milijonų eurų. Ir tą ir darome, patvirtindami šį reglamento pakeitimą. Norime skirti pakankamai lėšų investicijoms iš EFS ir kitų fondų, bei taip pat iš EIB ir EBRD bankų. Tačiau jei valstybės narės neįgyvendins struktūrinių reformų, panaudodamos tas lėšas, šio fondo lėšos bus išvaistytos ilgainiui, nes tie pinigai valstybėms nepadės e, gyvendinti reikalingų pokyčių, o tik atidėti ilg... E, rimtas problemas. Atsakinga fiskalinė politika įgyvendinant struktūrinės reformas yra labai svarbus siekis užtikrinant ilgalaikį tvarų augimą. Būtent todėl taip svarbu struktūrinę reformų remimo programą susijęti su Europos semestru ir šalims, skirtom, šalims skirtoms e, Europos komisijos rekomendacijoms. Dažnai iškylanti problema yra ta, kad struktūrinių reformų gyvendinimas reikalauja politinės valios, apsisprendimo ir visų visuomenės sluoksnių paramos regionų ir vietos lygmenių taip pat. Todėl svarbu, rūpinantis įgyvendinimu E, reglamento nuostatų. Svarbu paprašyti, paraginti valstybės narės įtraukti regionų ir vietos lygmenį į šiuos e, darbus, bei taip pat kitus visuomenės segmentus, e, kad apibrėžiant ir įgyvendinant tas reformas. Mūsų tikslas yra sėkmingas įgyvendinimas, o ne tik e, tokių reformų deklaravimas ant popieriaus, kurios praktiškai nepasiekia pagidaujamų rezultatų. E, Struktūrinių reformų rėmimo programos finansų šaltinis taip pat labai svarbus. Džiaugiuosi komisijos pasiūlymų dėl to, kad papildomi 80 milijonų eurų būtų skirti iš lankstumo priemonės, kurios biudžetas sudaro beveik pusę milijardo eurų per metus ir kurios tikslas finansuoti e, tuos e, fondus, kurių stinga. Taip pat turime suprasti, kad netgi padidinę biudžetą vis dėlto tą priemonę paliksime labai maža ir ji nesugebės patenkinti visų poreikių. Sulaukta labai daug prašymų ir atrankos kriterijai turėtų būti paremti prioritetu struktūrinėmis reformomis, kurios paliestų įvairius sektorius, užtikrintų darbo vietų augimą, ekonominį augimą ir sanglaudą. Programų rezultatai, programų gyvendinimo rezultatai taip pat turėtų būti vertinti, e, nagrinėjant kiekvienos valstybės prašymą. Reikėtų užtikrinti žinių, patirties, e, geriausių praktinių pavyzdžių mainus ir taip užtikrinti, kad šis darbas virstų sėkmės istoriją. Ačiū Ekar vardu Keis Wenburn. Ačiū, ponė pirmininkė. AKR frakcija bendrai mano, kad struktūrinės reformos yra labai svarbios valstybėms narėms, tačiau manome, kad reformas reikia inicijuoti ir įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu. Todėl veiksmingi struktūriniai pertvarkymai reikalauja valstybių narių įsipareigojimų įvairiais lygmenimis darbo, da, darnaus darbo drauge bei integruotų veiksmų. Atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės jau yra parengę savo reformų iniciatyvas, struktūrinių reformų remimo programa turėtų būti panaudojama panaudotas skatinant papildomas šalių pastangas, o ne dubliuoti jau esamas pastangas. Tad programa sukurta norint sustiprinti šalių gebėjimus, pasirenkti ir įgyvendinti augimą užtikrinančias administracinės ir struktūrinės reformas remiantis šalių prašymų ir gali apriepti nemažai politikos ryčių. Mes sutinkame, kad atsparios ekonomikos plėtotė paremtos tvirtomis ekonominėmis ir socialinėmis struktūromis, kuri leistų valstybėms narėms atremti patiriamus šokus bei siekti sanglaudos yra svarbi. E, reikia e, augimą užtikrinančių struktūrinių reformų. Tai svarbi priemonė. AKR frakcija E, kai kuriais klausimais laikosi šiek tiek kitokios nuomonės, bet bendrai mano, kad reikia pasirūpinti viskuo, jei norime šią programą suderinti su konvergencijos priemonė skirta šalims prisijungiančioms prie euro. Konvergencijos priemonė praktikoje galėtų užtikrinti reikalingas paskatas, kartais ir netinkamas paskatas nacionalinėms pol, nacionalinėje erdvėje veikiantiems politikams imtis tam tikrų netinkamų priemonių. Tokie sprendimai turėtų būti paremti tik ilgalaikiais pamastymais ir perspektyvomis ir e, narysės eurozonoje rezultatų įvertinimu. Taip skiriamas pinigų vokas turėtų būti e, apspręstas įvertinus atlikus ekspostį vertinimą ir išsitikinus, kad iš tikrųjų pasiekta pažangos struktūrinių reformų įgyvendinime. AKR nuomonė reikėtų regi komiteto rengiamą nuomonę, kurią rengia ponė Tomas, e, papildyti pakeitimais būtent šią kryptimį. Ačiū toliau Alde frakcijos vardu ponas Ramon Tremosa. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, laba diena. Man tikrai malonu būti čia ir kalbėti šiuose diskusijose, nes manau, kad pagrindinė ES problema tai prastas ES teisės aktų įgyvendinimas. Ir kai kalbame apie šį reglamentą, apie tai, kad norime didinti e, finansinį voką skirtą struktūrinių re, e, reformų remimo programai, mes e, sprendžiame pagrindinės problemas. Tai yra, ES negali pasiekti iš kokio tikslo užtikrinti, kad valstybės narės vienodai gyvendintų reformas, remdamosi pažangiausios praktikos pavyzdžiais ir laikydamosis patvirtinto reglamento. Kaip žinote, komisija kasmet pradeda apie tūkstantį pažeidimų tyrimų prieš valstybės narės dėl to, kad jos arba neįgyvendina ES teisės akto, arba juos įgyvendina netinkamai prieštaraudamos ES e, teisės dvasi. Gaila, kad Junktinė karalystė išstoja, taip pat reikia prisiminti ir Norvegiją, kuri nėra ES nare. Vis dėlto to šalis gerai gyvendina ES teisę įvairiose srityse ir turi galimybę veikti vidaus rinkoje. Ir Siūlydami šią priemonę mes imamės esminių dalykų. Susijame ES fondo lėšų panaudojimą su tam tikrais tikslais. Nenorime tiesiog siūsti pinigų valstybėms narėms. Norime padėti šalims įgyvendinti reformas, o ne dalinti joms pinigus, joms ir jų regionams. Todėl tai yra taip svarbu, tai svarbus reglamentas. Ir jeigu rastume bendrą sprendimą tai jis tikrai padėtų mums geriau atlikti savo darbą ir valstybės narės labiau gerbtų mūsų darbą, nes aš manau, kad ES neturi būti kažkokia pervedimų sąjunga, bet tai turi būti sąjunga, kur vyksta geriausių praktikos pavyzdžių mainai. Kiekviena šalis pasiūlo tai, ką jį geriausiai uh, daro, pasiūlyti savo pa, geriausią patirtį ir kitos šalis gali ją pasinaudoti ir taip pasieksime šalių konver, konvergencijos. Ir noriu užbaigdamas pakomentuoti Handelsblatt angliško e, numerio išspausdintą straipsnį, kur kalbam apie tai, kad ES teisė gali sužlugti pavadinimas e, tinginiai italai ir pikti vokiečiai kai euras sieja nesantaiką. Tai įdomi tema. Čia kalbame apie tai, kad mes einame ne tą kryptimį, kad reikia reformų visose valstybėse narėse, kad būtume už integraciją, o ne susiskaldimą, kad siektume harmonijos, o ne nesantaikos. Uh, Ačiū. Dabar žalių frakcijos vardu Filipas Lambertsas pasisakys. Dėkoju. Ramonai, ar jūs e, manote, kad e, Ispanija turėtų būti toks gerosios e, praktikos pavyzdys? Na, manau, galiu pritarti e, pranešėjai dėl to, kad reikėtų pažvelgti į platesnį kontekstą, kas yra ta struktūrinė reforma. Nes e, E, turbūt žinote, kad žaliųjų frakcija yra už itin giles e, e, struktūrinės reformas, nes tai yra susijęs su ekonominės sistemos funkcionavimu. Jeigu norime lygybės, reikia kuo gilesnių struktūrinių reformų. Ir kalbant apie europinių lygmenčių, lygmenių vykstančias reformas, jos turi svarbę reikšmę, e, tai padeda atverti sienas prekybai, taip pat e, taip yra mažinamas vyriausybių vaidmuo šiuose procesuose. Todėl, man atrodo, reikėtų mm, suvokti, apie ką konkrečiai kalbame, kai sakome struktūrinės reformos. Na ir be abejo, galite tikėtis pakeitimų ir iš mūsų pusės. Na ir kalbant apie struktūrinės reformas, čia galiu Jums pritarti, kad taip, e, reikia e, suvokti, kad e, dalykai kainuoja, reikia kalbėti apie išlaidas, tačiau reikia kalbėti ir apie tas struktūrinės reformas, kurios didina pajamas. Ir taip, taip pat svarbu kalbėti apie kovą su mokesčių vengimu ir sukčiavimu. Tai taip pat yra būdas vykdyti struktūrinės reformas. Dabar dėl Europinio socialinių teisių ramšio įgyvendinimo suprantu, e, ką turite omenyje, tačiau norėčiau dar kai ką patikslinti. Kai kalbame apie reformas e, socialinės apsaugos schemų atžvilgių, turbūt žinote, kad daugumoje šalių tos schemos yra e, valdomos bendrai socialinių partnerių, tai nėra valstybės prerogatyva. Tad šiuo atžvilgiu E, nereikėtų sudaryti įspūdžio, kad norime pakeisti tai, kaip socialinės apsaugos schemos yra um, vykdomos, valdomos įvairiose valstybėse narėse. Dar vienas dalykas, kurį norėtume patikslinti. Manau, kad reikia suvokti, kad m, mm, reikia vengti e, tokių situacijų, kai būtų bandoma apeiti tam tikrus teisės aktus, kalbant e, apie atliekamą auditą. Aš manau, kad labai svarbu e, užtikrinti, kad socialiniai partneriai, suinteresuotos šalis e, dalyvautų struktūrinėse reformose. Tai turėtų būti būtina sąlyga, kalbant apie struktūrinių reformų paramos programos įgyvendinimą. Ir Tai padaryti galima tik tuo atveju, jeigu iš vienos pusės yra įtraukiami nacionaliniai parlamentai, tačiau taip pat ir e, socialiniai partneriai, kitos suinteresuotos šalis. Mano nuomonė, tai yra nuolatinis klausimas, nuolatinė problema, kalbant apie mm, ekonominę valdyseną, demokratijos trūkumą. Ir pavyzdžiui, E, Vokietijoje vyriausybė turi e, eiti į Bundestagą, kad pristatytų nacionalinę reformų programą ir tai yra gana toks išimtinis dalykas. Nes daugumoje valstybių narių nacionaliniai parlamentai ar e, regioniniai parlamentai itin mažai dalyvauja, neretai net ir neinformuojami, kalbant apie tą sąveikavimą tarp valstybės narės ir europinio ligmens. Bet kalbant apie tą didelį demokratinį deficitą, man atrodo, kad labai svarbu užtikrinti, kad atitinkamos institucijos, socialiniai partneriai tinkamai įsitrauktų į tą procesą. Tai taip pat paminėsime savo siūlomose pakeitimuose. Ačiū labai, Miguel Biegas. Guja frakcijos vardu, panašu, kad jo šiandieną nėra. FDD. Taip pat ne. ENF irgi ne. Ar yra norinčių pasisakyti kitų kolegų? Panašu, kad ne. Na, trumpai sureaguosiu tai, kas buvo pasakyta be abejo. Dėkuoju už jūsų komentarus. Norime ir toliau bendradarbiauti su politinėmis frakcijomis ir tai, kas buvo pasakyta, buvo gana nuspėjama. Tačiau, mano nuomonė, tai yra neblogas pagrindas tolesniam darbui ir mm, sėkmingam kompromiso siekimui. Žvelgiant į konkretesnius pasisakymus, Ir dėl to, kad mm, ši priemonė gali suteikti tam tikras netinkamas paskatas, na, tai nėra tokia įtin milžiniška priemonė. Ir Nežinau, ar, ar, ar yra tokių šalių, kurios nuspręstų prisijungti prie ES vien todėl, dėl tos, dėl tokios administracinės paramos, kuri teikiama, manau, kad tikrai ne. Tai nėra toks ženklus, tai nėra tokia ženkli programa, tačiau kalbant apie šią priemonę, na, aš tikrai nemanau, kad tai gali tokią ženklę įtaką daryti. Taip, e, tai turi teigiamai įtaką, kalbant apie tą administracinį pasirengimą, apie tai, kad tam yra skiriama dėmesio. Tai tikrai teigiamas dalykas. Ir taip pat yra patikslinta, kad ne tik eurozonos valstybės narės yra remiamos. Taip, tačiau taip pat kalbama ir apie tą Europos pinigų sąjungą. Vis dėlto tai nėra vienintelė dimencija, nes e, yra įmanomas platesnis tas paramos e, mastas. Ir taip kalbant apie Ramono pastabą, žinoma, sąjungos teisės aktų įgyvendinimas yra itin svarbus, reikia nepamiršti teisingumo teismo. E, ir taip smagu, kad tie administraciniai pajėgumai padeda įgyvendinti sąjungos teisės aktus, tačiau reikia nepamiršti ir um, šiek tiek platesnio konteksto, nacionalinio, nacionalinio atsakomybės ryčių susijusių su galių perdavimu. Tačiau jeigu valstybė narė prašo paramos pagerinti administracinius pajėgumus, kad būtų galima įgyvendinti tas reformas semestro kontekste. Reikia nepamiršti, kad semestras gali pateikti rekomendacijas, tačiau negali griežtai nurodyti, kaip elgtis, jeigu tai yra išimtinė ar bendroji kompetencija. Tiesiog čia kalbama apie galimybę e, imtis kažkokių veiksmų toje sistemoje ir Kalbant apie bendrasias kompetencijas ekonomikos politikoje, tai tikrai įdomis rytis. Vis dėlto čia šiandieną kalbame apie priemonę, e, kuri pradeda veikti, jeigu pateikiamas valstybės narės prašymas ir kuri yra nukreipta į administracinių pajėgumų gerinimą siekiant vykdyti reformas, remti nacionalinės valdžios institucijas. Ir tai yra be abejo daroma ne tik dėl administracinių pajėgumų didinimo, tačiau ir apskritai gerinant pajėgumus plačiaja prasme. Tačiau, kaip jau minėjau, prašymas būtinas. Na ir Taip, Ramonai, dar ir kitų pastabų išsakėte. Ir tai bandysime spręsti jūsų minėtas problemas. Bus gerinama politika, taip pat mm, stiprinama pinigų ir ekonominė sąjunga. Ir šis pasiūlymas yra tų platesnių pastangų dėlionės dalis. Tikimės, kad pasiūlymai bus gana ambicingi. Be abejo, Filipai, kai kalbėjau apie socialinių teisių ramstį, aš tikrai neturėjau omenyje, kad tai, kas yra socialinės ryties dalykai, turėtų būti čia įtraukti. Ne, tikrai ne. Kaip jūs teisingai ir minėjote, struktūrinių reformų savoka turėtų būti platesnė Reikėtų pažvelgti tai, kokią mm, prasmė suteikiama šiai savokai pastaruoju metu. Reikia nepamiršti visų tų aspektų, kurie patenka į Europos socialinių teisų ramstį. Ir man atrodo, kad taip tikrai svarbu e, sudaryti galimybės valstybėms narėms įgyvendinti tas priemonės. Svarbu be abejo atsižvelgti į nacionalinius aspektus, konstitucinę architektūrą socialinius partnerius. Na ir, man atrodo, mm, tiek būtų mano komentarų dėl išsakytų pastabų. Ačiū Jums už reakcijas, laukiu Jūsų pasiūlymų dėl pakeitimų. Aš tikrai matau neblogą pagrindą realistiškam kompromisui Mūsų nuomonės, e, rengimos nuomonės e, tolesnė darbo tvarkė gana griežta, nes Redži komitetas ketina balsuoti dėl savo nuomonės e, birželio 20 e, ar Liepos 25. Tai 25 vis dėlto Liepos. Ne, vis dėlto birželio 25. Ir ekon koordinatoriai sutarė, kad pakeitimus galima teikti iki ketvirtadienio 17 valandos, tai yra iki birželio 7. Ir taip pat e, dėje turime paprašyti uh, pakeitimus teikti tik anglų kalbą. Ir tada birželio 18-19 dienomis galėsime balsuoti. Tai dar įvyks prieš balsavimą regi komitete. E, tad tikrai laiko nėra itin daug. Laiko planas gana griežtas. Ačiū visiems. Panašu, kad galime baigti šį įtin išskirtinai trumpą ekon susitikimą. Ir kitas posėdis yra numatytas birželio 18 ir 19 dienomis. Ir Ten bus ir kitų darbo tvarkės klausimų, tačiau bus balsuojama ir dėl šio nuomonės projekto. Tad ačiū, posėdis baigtas.